Prašom visus sėstis. Tęsime posėdį. Ponius ir ponai. Mielos kolegės, mėly kolegos. Šį ryt išgirdome šokiruojančias naujienas iš Pakistano. Mokykloje žuvo daugiau negu 120 žmonių, tarp jų daugiau negu 100 vaikų. Juos šaltakraujiškai nužudė talibanas. Ir teroristai toliau laiko pagrobę daugybę žmonių. Baisus ir siaubingi nusikaltimai tik rodo, koks nežmoniškas yra talibano režimas, kokia baisi, žmonės žeminanti yra jų ideologija, koks negailestingas ir apgailėtinas yra jų fanatizmas. Ir jie, niekas jų negali sustabdyti, net vaikų žudimas jiems nėra nieko ypatingo. Taigi dabar mes turėtume išreikšti savo solidarumą ir užuojautą pakistaniečių tautai ir šeimoms, kurios neteko artimųjų. Mes Taip pat linkime, kad kuo greičiau pasveikstų visi.